jūsų pasveikinimus ir už jūsų paramą mūsų programai, kurią mes išdėstėme ir kurią mes numatome vykdyti pirmininkavimo metu. Tikrai nuoširdžiai ačiū. Taip pat noriu padėkoti kalbėjusiems koordinatoriams, kurie pasiūlė paramą, tai yra labai naudinga ir mes tikrai pasinaudosime jūsų pasiūlymus ir jūsų parama. Jinai bus mums tikrai reikalinga ir, ir labai, verdin, labai vertinga. Taigi, dėl klausimų. Tai pirmiausia, ponios Verhejen klausimas dėl pramonės, tame tarpe farmacijos reikalų. Taip, tai yra labai svarbus klausimas. Ir jeigu sekėte mūsų programą, stebėjote mūsų programą pirmininkavimo, tai būtent e, pramonės konkurencingumas, e, e, kylančios problemos šitoje srityje, raudona linija bus mūsų pirmininkavimo metu. Tai yra, pradėsime neformulioje konkurencingumo taryboje Vilniuje Liepos mėnesį. Rugsėjo mėnesį mes žadame debatus, tikėdamėsi tam tikros komisijos ataskaitos Ir gruodžio mėnesį mes tikimės e, apibendrinę visus pasiūlymus, mintis, e, e, pamastymus pateikti tarybos išvados, išvadas būtent dėl pramonės politikos situacijos ir būklės šiuo metu. Ir tikimės, kad būtent šitas išvados bus geras pagrindas 2014 metų vasario mėnesio vadovų tarybos diskusijoms. Jūsų kitas klausimas dėl skaitmeninės darbotvarkės. Aš jau paminėjau savo pristatymę, kad tai iš tikro vienas iš mūsų prioritetų ir kuo greitesnis būtent skaitmeninės bendrosios rinkos įgyvendinimas ir jos funkcionavimo pradžia Europos Sąjungoje. Todėl mes iš tikro intensyviai tęsime darbus šitoje srityje. Na, dėl konkrečių priemonių aš norėčiau paminėti, kur mūsų ypatingas bus dėmesys nukreiptas, tai dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų e, patikimumų užtikrino paslaugų rinkoje ir sieksime susitarimo arba pradėti dėrybas šitoje srityje su Europos parlamentu. Taip pat dėsime pastangas dėl e, transeuropinių telekomunikacinių tinklų gairių. Tikimės pasiekti galutinį tarybos ir Europos parlamento sutikimą, e, susitarimą arba bent jau pradėti dėrybas su Europos parlamentu. Taip pat sieksime pažangos ir tinklų informacijos saugumo direktyvos svarstymė. Plačiai jo šio ryšio dėgymas ir, e, ir e, jo kaštų mažinimas yra be abejo svarbus pasiūlymas, kurį mes nagrinėsime. Taigi, ponia e, Gebhard, Labai dėkui už jūsų pasiūlymą ir e, nusiteikimą bendradarbiauti. Labai ačiū už tai. Jūsų klausimas dėl transporto priemonių registracijos. Taip, airis pirmininkavimo metu buvo sulaukta labai daug pastabų iš valstybių narių dėl šio dokumento. nors tai ir ne konkurencingumo ministro failas, bet Lietuvo pirmininkavimo metu tęs Kipro ir Airijų pradėtą, pradėtą darbą, šalinta administracinės kliūtis susijęs, susijusias su transporto priemonių registravimo procedūra ir šiuo metu trukdančių laisvam prekių judėjimui. Ir sieksime gauti mandatą daryboms. Kitas klausimas jūsų dėl basic accounts yra susijęs su skaitmeninė darbotvarkė ir kaip aš minėjau, šioje srityje mes įdėsime maksimalias galimas pastangas. Ponios Rulė, klausimai. Pamėginsiu juos taip pat atsakyti. Dėl produktų saugos paketo. Taip, tai yra labai svarbu, tiek produktų e, saugos, tiek rinkos priežiūros paketai. Jie yra tarpusavėje susiję. Mūsų tikslas taip pat, kaip galima daugiau pasiekti šitoje srityje ir sieksime iš tikro esminės pažangos. Nes tai yra susiję, kaip aš ir minėjau, su vienu iš mūsų prioritetų, tai yra bendrosios rinkos aktų numeris 2 paketo naujų iniciatyvų svarstymų. Tai bus vienas iš pagrindinių veiks, veiksnių, veiksnių kurie siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp vartotojų prekių apsaugos, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo uh, užtikrinimo. Tai yra pakankamai svarbus uždavinys ir jo mes turime siekti. Po pirmojo šio paketo nagrinėjimo pastaripsniui Airijos pirmininkavimo laikotarpiu Lietuva stiprins bendradarbiavimą su Europos parlamentu bei tikisi dirbti kartu su pranešėjais poniomis Petikainen ir Šaldemoze tam, kad darybos būtų, darybose būtų pasiekta kaip, kaip įmanoma didesnė pažanga. Tikimės, kad lapkričio mėnesį galėsime pereiti į trialogus. Dėl antrojo klausimo, dėl e, techninių direktyvų o, suderinimo su o, naujosios teisės aktų sistemos reikalavimais. Paskutiniosius susitarimo dėl direktyvų etapuose iškilo komiteto veiklos problema, kurie turi svarbų horizontalų poveikį visoms teisėgoros procedūroms. Nors šios problemos nepavyko įspręsti korepere Airijos pirmininkavimo pabaigoje. Pirmininkaujantį Lietuvą įsitikinusi, jog visų susijusių šalių pastagomis artimiausių metų bus galima pasiekti abipusiai naudingą susitarimą. Good. Uh, thank you very much. I think um,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 E, ponios Vernio užduotų klausimų. Taip, aš sutinku su jūsų pastebėjimu, kad e, piliečiai ir verslas išties kenčia dėl prasto kai kurių direktyvų įgyvendinimo, be jokios abejonės. Todėl ir stengsimės paskatinti valstybės narės a, e, geriau įsigilinti į vidaus rinkos teisę ir e, ją taikyti plačiau ir konkrečiau. E, dėl mažų vidutinių įmonių, tai noriu pasakyti, kad iš tikro mes vienoje iš tarybų nagrinėsime, kaip yra įgyvendinamas smulkaus verslo aktas. Ir viena iš e, potemių mūsų neformulėje taryboje Liepos mėnesį, kaip tik tai bus ir susiję su vienu iš šito akto įgyvendinimo būtent e, temų, tai yra galvokime visų pirma apie mažus. Taip, e, dėl pavėlotų mokėjimų direktyvos. Jinai yra svarbi. E, girdėjome nemažą verslo organizacijų ir atstovų skundų dėl jos įgyvendinimo, tinkamo įgyvendinimo. Ir žinoma, šitie klausimai taip pat bus aptarinėjami, būtent e, kartu aptariant ir e, smulkaus verslo aktą, būtent e, for, neformulėje mūsų taryboje. Dėl bankininkistės paslaugų. Noriu pasakyti, kad prieš išvykstant kaip tik į šį susitikimą teko diskutuoti su finansų ministru, nes tai yra būtent jų kompetencija ir buvo patikintas, kad iš tikrųjų dės labai didelės pastangas, kad būtų padarytas ženklus progresas būtent šitoje srityje. Taip, dėl ponios rapti klausimų. Jūs paminėjote ir muitinės kodeksą, ir paslaugų direktyvą. Taip aš sutinku su jūsų pastebėjimu, kad reikalingas absoliučiai geras balansas tarp ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo ir socialinių aspektų. Tai yra tarpusavė absoliučiai susiję dalykai. Ekonomika nekils, jeigu nebus naujų darbo vietų, jeigu nebus užtikrinta socialinės gara, darbuotojų garantijos. Klausite, ar pasirengę laikytis e, Lietuvo pirmininkaudama, pasirengusi laikyti šitų principų. Taip, be jokios abejonės. Aš jau atsakydamas į vieną iš klausimų minėjau, kad mūsų vienas iš prioritetų yra būtent paslaugų prekių, prekių paslaugų ir e, rinkos priežiūros paketų nagrinėjimas. Ir aš paminėjau, kad mes mėginsime surasti būtent tarp šitų dviejų teisės aktų balansą ir tinkamą balansą. Dėl ponios Korozo Bilt klausimų. Taip, dėl mažmeninės prekybos efektyvesnio vystimo, aš jau šnekėjau, kad iš tikro tai mūsų darbo tvarkė yra ir mes tos klausimus tikrai nagrinėsime. Taip pat aš paminėjau, kad mes stengsimės, kad iki 14 metų būtų priimta ir patvirtinta vartotojų 2014-2020 metams programa. Tai yra taip pat susiję su šitais klausimais. Dėl paslaugų direktyvos. Iš tikro būsime dėkingi Europos parlamentui už pastebėjimus šitoje srityje ir tikrai jų laukiame. Dėl paslaugų direktyvos noriu pasakyti, kad nors oficialus paslaugų direktyvos įgyvendinimo terminas buvo 2009 metai ir ji turėjo būti gyvendinta, bet šiuo metu įvairiais paskaičiavimais būtent dėl jos įgyvendinimo, dėl priemonių pritaikytų ES BVP augo tik tai kol kas 0,8 procento. Tuo tarpu pilnas potencialas yra neišnaudotas. Aš pilnai sutinku su tuo, nes irgi kai kuriais paskaičiavimais BVP augimas galėtų būti netgi ir iki 2,5 procentų. Tai yra didžiulis, didžiulis rezervas. Todėl, būtent nagrinėjant paslaugų direktyvos įgyvendinimą, Lietuva pirmiausia kreips dėmesį į tokius dalykus. Tai yra, kaip šalinti teisinės kliūtis dėl įgyvendinimo ir kaip efektyviau naudoti kontaktinius centrus. Kaip minėjau, gruodžio mėnesį konkurencingumo taryboje žadame pateikti tarybos išvadas dėl vidaus rinkos politikos Ir būtent tai, kas bus pateikta išvadose, mes tenksimės, kad būtų atsispindėta ir Europos semestro rekomendacijose šalims narėms. Taip pat noriu pasakyti, kad nemažiau svarbu ir kitas aspektas, tai yra tam tikrų apribojimų verslui mažinimas. Mes tiek viduje Lietuvoje daug darome šitoje srityje, tiek diskutuodami tiek e, neformalioje, tiek, tiek formaliuose konkurencingumo tarybose, pateiksime savo pavyzdžius ir mėginsime šią, šią, šią temą kaip galima plačiau paliesti. Tai trumpai atsakydamas į jūsų klausimus tiek. Good.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 because it's important that we start off the Lithuanian presidency as we mean to continue. So thank you, sir. Well, I'm pleased you're wearing your blue scarf as well, and we're not so much. Very smart. Uh, Mrs. Schollenberger. Tak, øh, herr formand, og også øh, tak til dem, herr minister, for at komme her i dag og øh, tale med os. Og jeg er også rigtig glad for, at, øh, at de har vist så stor en vilje for at samarbejde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 to give us some replies. Taip, dėkui, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, dėl ponio Štiler klausimų. Taip, iš tikrųjų. Aš e, sutinku pilnai su jumis, kad mažmeninė prekyba ir jos įtaka e, būtent ES ekonomikai yra e, didžiulė. Ir būtent mažmeninė prekyba, ko gero, reikia pasakyti, labiausiai ir skatina ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Nes, kaip jūs ir paminėjote, šiame sektorėje sukūrima 11 procentų ES BVP. E, veikia net 29 procentai Europos e, mažų vidutinių įmonių. Dirba beveik 33 milijonai žmonių. Tai dideli skaičiai. Vis dėlto tebėra nemažai kliučių, trukdančių e, prekes tiekti tarp valstybinių mastų, vartotojams naudojamos mažmeninės paslaugos e, paslaugoms gauti ir mažmenininkams patekti į rinką. Jūs esate teisi, čia yra pakankamai daug ir plati sfera darbui. 13 metų pradžioje e, buvo pateiktas Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas skirtas padidinti mažmeninės priekybos sektoriaus konkurencingumui. Iš tikro labai džiugu pažymėti, kad Europos parlamentas taip pat akcentuoja šios temos aktualumą ir todėl iš tikro labai ačiū ir tikimės jūsų indėlio ir paramos šitoje srityje. Lietuvo mažmeninės prekybos sektorijoje e, numato įvertinti būtent būseną, įvertinti tarybos išvadose, Ir mes kaip pirminkauti valstybė tikimės sulaukti pakvietimo, kaip aš jau ir minėjau, į sudaromą mažmeninės prekybos darbo grupę, siektami suaktyvinti veiklą šitoje srityje. Jūs klausėte apie gerąją praktiką. Taip iš tikro mūsų darbotvarkė yra dalintis gerąją praktiką. Aš nepaminėjau, kad lapkričio mėnesį Lietuva organizuoja viduti, mažų vidutinių įmonių asamblėje. Ir ten vienas iš veiksmų bus apdovanojimų įteikimas. Apdovanojimai bus įteik, įteikiami būtent už geriausią viešo privataus sektoriaus partnerystę. Ir ten kaip tik tai bus galima labai atvirai ir a, nuosekliai pasikeisti mintimis apie gerąją praktiką. Kalbant apie elektroninės knygas, kurias jūs klausėte, taip, tai yra vienas iš skaitmeninės darbotvarkės klausimų. Aš sutinku su jumis. Aš jau minėjau savo pasisakymę, kad mes kreipsime didelį dėmesį būtent skaitmeninės darbotvarkės vystimui ir užtikrinimui. Ir tikrai mes esam, esam atviri ir tokiai sričiai kaip elektroninės knygos, kaip jos būtų, gali, kaip būtų galima greičiau ir racionaliau šitą sritį vystyti, būtent įgyveninant skait, skaitmeninę darbo tvarkę. Dėl ponios Šaldemoza klausimų. Gaminių sauga. Taip, jūs esate tiesi, jūs pati nemažai šitoje srityje dirbote ir tikrai žinote šitą problematiką. Kaip elgsis taryba dėl nuorodos made in? Iš tikro noriu pasakyti, kad nuomonės yra taryboje valstybių, valstybių narių ne vienareikšmės. Vienos pasisako už tai, kad šita nuoroda būtų teisės akte, kiti pasisako, kad jos nebūtų. Todėl iš tikro mūsų kaip ir mininkaujančios šalies, vaidinant betarpišką tarpininką kaip darybininką, laukia pakankamai didelis darbas šitoje srityje ir mes tiek mėginsime rasti šitoje vietoje kompromisą. Ir kaip aš jau minėjau, sieksime pasiekti susitarimą pirmojų, e, būtent ir rinkos priežiūros reglamentų paketo pirmojų skaitimų iki būtent Europos parlamento kadencijos pabaigos. Ir kaip minėjau, lapkričio mėnesį žadame, jeigu viskas bus tvarkoje, pradėti trialogus su Europos parlamentu. Dėl rinkos stebėsenos išteklių Iš tikro, tai yra kompleksinis klausimas, tai yra kiek visų pirma rinkos priežiūros institucijų yra reikalinga, kokia jų tarpusavio sąveika turi būti ir koks atsakomybių pasiskirstimas. Suprantame ir remiame nuomonę, kad rinkos priežiūros sistemą reikia stiprinti, Bet šiuo metu galiu pasakyti, kad diskusija dar vyksta ir mes intensyviai dalyvausime šitoje diskusijoje. Pono Švabo klausimai. Aš pilnai sutinku su jumis, kad teisės aktai turi būti ne popieriniai, o veikiantis. Noriu pasakyti, kad mūsų darbotvarkėje, kurią aš pristačiau, raudona linija tęsiasi analizės, išvados ir rekomendacijos. Iš tikro nagrinėsime, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, tokie, sakysime, svarbus teisės aktai kaip um, smulkaus verslo aktas, kaip paslaugų direktyvą ir teiksime būtent išvadas ir rekomendacijas, kaip efektyviau ir geriau šitos teisės aktus įgyvendinti. Taip pat bendrosios rinkos valdymo aspektų, kuris įtrauktas į gruodžio mėnesio konkurencingumo tarybą ir tikimės pateikti išvadas. Planuojame akcentuoti tokius dalykus kaip naujos e, e, e, rekomendacijas dėl naujosios Solvit sistemos, įmi naudojimo išplėtimo, notifikavimo stebėsenos ir analizės, kontaktinių centrų veiklos gerinimą. Jūs klausite, ar reikalingi nauji pasiūlymai, nauji teisės aktai, kai egzistuoja dar neįgyvendinti. Iš tikro sutinku su jūsų nuomonė. Pirmiausia, turime stengtis ir siekti, kad priimti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir tik tai tada, jeigu jie neveikia arba negali veikti, tik tai tada galime kalbėti būtent apie naujas priemonės ir naujus teisės aktus.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 and engaging time. So um, I'd invite all my colleagues to just uh, thank you very much indeed uh, with a round of applause for all the questions that you've taken this, for us. Pone pirmininkė, gerbėme komiteto nariai, šiandieną susitikimas su jumis man buvo didelė garbė ir iš tikro didelė nauda išklausyti jūsų nuomonės, jūsų pasiūlymus ir svarbiausia sulaukti jūsų paramos ir pažadų bendradarbiauti. Tai yra svarbiausia. Ir už tai tikiuosi pirmininkavimo metu tikrai vaisingo ir gero bendradarbiavimo su komitetu. Ačiū Jums.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 I feel that this report should be welcomed and not only in a practical level for EU drivers but also with the aim of opening up the single market and combating cross-border vehicle crime. Thank you again both to the rapporteur and the other groups for working together and we look forward to the vote tomorrow. Thank you. Uh, Heidi Ruder ganz, ganz kurz machen. Auch ich möchte mich beim Berichterstatter bedanken für die gute Zusammenarbeit und für die große Kompromissbereitschaft. Die war wichtig in dem Bereich.